dėl įvykių pokyčių Ukrainoje, kurie keičiasi kas valandą ir tai mums kelia labai didelį susirūpinimą. Noriu pabrėžti, kad Europos parlamentas didžiąją daugumą palaiko Ukrainos teritorinį vientisumą. Keletoje rezoliucijų esame pareiškę, kad reik, ką reikia pakartoti